Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι έκθεση του κυρίου. Kolegos, kitas darbo atvarkės punktas yra pono Lechner pranešimas dėl paveldėjimo Europos paveldėjimo pažymėjimo. Ponas Kurt Lechneris, pranešėjas, prašom, jums žodis. Ačiū pirmininkė. Pone komisarė, kolegos, kolegės, ponios ir ponai. Europos piliečiams, kurie turi turto kitoje šalyje, negu jie gyvena, šiuo metu yra beveik neįmanoma protingai uh, planuoti paveldėjimo dalykų. Jau iš anksto yra užprogramuoti konfliktai ir palikėjų, ir paveldėtojų. 12 milijonų ES piliečių gyvena kitose valstybėse, negu yra jų kilmės šalis. Kai kurie jų turi turto, 30 procentų e, santokų yra miš, 13 procentų santokų yra mišrios, na ir taip toliau. Daugybė žmonių kyla problemų dėl paveldėjimo, todėl uh, Labai svarbu yra suvienodinti paveldėjimo teisę. Ateityje piliečiai galės nuspręsti, kokią teisę jie naudosis paveldėjimo klausimais. Kai kurioms valstybėms tai yra visiška naujiena. Jeigu pilietis nepasirinks teisės, tai tuomet bus taikoma to, tokia teisė, kurioje jisai gyveno pastaruoju metu iki savo mirties, kur buvo jo įprastinė gyvenimo vieta. Ir ta teisė bus taikoma visa, visiems paveldėjimo objektams ir žemė, ir kitiems, ir paveldimas turtas nebus skaldomas. Teismai galės taikyti savo teisę ir skirtingai negu dabartinė, negu dabartinė padėtis, teismai, teismų sprendimai bus abipusiai pripažįstami kitose šalise. Paveldėtojams iki šiol davo, kildavo labai daug problemų kitose valstybėse. Uh, Todėl jiems bus labai naudingas Europos paveldėjimo pažymėjimas, kuris bus pripažįstamas kaip paveldėjimo dokumentas visose valstybėse narėse. Jį bus galima taikyti įregistruojant turtą registruose, kadastruose, perdodant turtą bei įkeičiant į bankams ir panašiai. Tai yra didelis palengvinimas ir supaprastinimams piliečiams. Tai taupo mūsų pinigus, taupo laiką. Ir supaprastina visą sistemą. Dar keletas punktų. Reglamentas negalios paveldėjimo mokesčiams. Paveldėjimo mokesčiai liks tokie, kokie ir buvo. Tai yra tas antras pagal svarbą piliečių klausimas. Ir tuo klausimu taip pat reikėtų parengti atskirą pranešimą. Kitas dalykas nacionalinės teisės aktai nesikeičia. Trečias dalykas, nauj, šis reglamentas galioja įsigalios praėjus trims metams po jo prieimimo. Ir tikiuosi, kad visos šalis galės prisijungti, taip pat ir Danija prie šio reglamento. Skirtingai nuo kitų reglamentų Roma 1, Roma 2, čia kalbama ne apie kodifikavimą, ne apie jau egzistuojančių sustarimų tobulinimą, bet kalbama apie naują visoms valstybėms narėms dokumentams. Komisijos pasiūlymas buvo labai aukštos kokybės, tą reikia paminėti ir išreikšti tam atitinkamą pritarimą ir pagarbą. Tačiau konsultuojantis dviejų su pusę metų trukmės diskusijų metu buvo pateikta daug pat gerų patobulinimų ir pasiūlymų. Noriu už tai, už tai padėkoti Teisės komiteto darbuotojams ir kolegoms už labai svarbius pakeitimus ir pataisimus. Taip pat noriu padėkoti ir tarybai, kuri pateikdavo visas informacijas, pateikdavo visus paaiškinimus ir tikrai daug prisidėjo prie šio dokumento tobulinimo. Taip pat noriu padėkoti ir Danijos pirmininkaujančiai šaliai, kuri baigė šią diskusiją. Ir taip pat komisijai, kuri ne tik pateikė gerą pasiūlymą, bet ir labai išmoningai vadovavo diskusijoms ir dalykinė, ir administracinė prasme. Taip pat norėjo, norėčiau pasakyti komisariai, kadangi dabar kaip tik kalbėjome apie lyčių politiką, taigi noriu pridurti, jog iš komisijos pusės esminis darbas buvo nudirbtas moterų, taigi perduokite mano padėką toms kolegėms. Tuo baigiu, sako kalbėtojas. Taigi, piliečiai taip pat buvo įtraukti į šį procesą, tačiau diskusijose tikrai buvo labai labai sunkių klausimų. Mes visi siekėme pagerinti piliečių padėtį, todėl teko padaryti kai kurių kompromisų, kurie, žinoma, buvo sunkus daugeliu iš mūsų, tačiau už pasirengimą daryti kompromisus noriu padėkoti visiems. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau komisijos vardu kalbės komisarė Reding. Ačiū pirmininkė. Patikėkite, labai džiaugiuosi, kad šis pasiūlymas yra šios plenarinės sesijos darbo tvarkėje, nes piliečiai jau ilgai, pernelyg ilgai jo laukia. Taryba dar 2000 metais išryškino šią problemą, kaip sritį, kurioje reikia imtis veiksmų. Ir štai dabar pirmas sykį ES teisės aktas bus priimtas paveldėjimo klausimų srityje. Ir kalbame tikrai ne apie kelis žmonės, apie 10 procentų visų paveldėjimo atvejų yra būtent paveldėjimo klausimai per sieną. E, na, kalba apie 120 milijardų eurų. Taigi šis reglamentas sukuria unikalią progą parodyti, jog Europa imasi veiksmų, kad gyvenimas piliečiams palengvėtų kuomet situacija yra ir iš žmogiško aspekto, ir teisinio aspekto yra sudėtinga. Tai iš tikrųjų yra delikati, subtilis rytis, kuri neatsiemai susijusi su nacionalinė šeimos apsaugos politika, teisminė sistema. Todėl yra esminių skirtumų tarp e, atskirų valstybių įstatymų šioje srityje. Tačiau turėjome puikų pranešėją, pana Lechner. Ir tarp kitko, manau, kad Mm, tai bus vienas iš paskutinių jo parlamente rengtų pranešimų, kadangi jis išeina į pensiją. Pone Lechner, manau, kad šiuo pranešimu jūs palikote gilę žymę parlamento darbę ir noriu padėkoti jums už visą jūsų atliktą darbą Europos piliečių labui. Rezultatas kurį siūlo pranešėjas, yra nuostabus ir komisija visiškai remia jį rezoliucija, kuri numatyta rytojui, prieimimui, tikrai apima visus politikos tikslus, kurios komisija yra išsikėlusi, kad paveldimo klausimams būtų taikomas vienas bendras teisės klausimas, kad principas būtų mirusioje įprastinė gyvenamo, gyvenamosios vietos šalis, e, to šalies teisė būtų taikoma e, būtų galima rinktis ir savo e, pilietybės valstybę, judant po ES, taip pat bus laisvas ir teismų sprendimų judėjimas po ES. Ir aišku, čia Pagrindinis dalykas be abejo, puošiantis visą šį pasiekimą, tai būtų paveldimo pažymėjimas. Tokiu būdu paveldėtojai turės galimybę užsitikrinti jų teisų gyvenimą visoje ES. Noriu padėkoti pranešėjui už tokį puikų tekstą kurio tikrai labai laukėme, kuris tikrai labai patobulėjo dėl didžiulio pranešėjo ir viso komiteto darbo. Mm, ir ypač siekė užtikrinti, kad būtų teisinės garantijos, visos teisinės aiškumas tiem žmonėms, kuriuos palies šis dokumentas. Taigi dar kartą dėkoju už atliktą darbą. Esu tikra, kad tai yra vienas iš klausimų, kur uh, kuriuos galėtumėm e, per Europos piliečių metus aiškiai parodyti, kad štai mes tikrai rūpinamės Europos piliečiais. Komisijon. Dėkoju komisijos vicepirmininkiai. Dabar kalbėtojai frakcijų vardu. Panas Lėnė, EPP vardu. Herr Präsident, sehr geehrte pirmininkė, pranešėjau, gerbiama komisarė. Gaila, mūsų parlamentas atrodo niekad neišmoks savo pamokų. Sėdim vėl naktį, diskutuojam nepaprastai svarbų teisės akto projektą. Kaip minėjo komisarė, jis palies 10 procentų. ES piliečių, tai yra 50 milijonų piliečių, tai yra didžiuliai skaičiai ir dar daugybė žmonių netiesiogiai bus susijęs su šiuo dokumentu. Na ir vėl mes esame tik labai nedaug šioje salėje. Esame vėl naktinėme posėdyje. Na, nenoriu dabar pradėti vėl to paties, tos pačios diskusijos, bet vis dėlto dar kartą pasiūlysiu tokius klausimus, kurie yra esminiai mūsų piliečiams perkelti į dieninius posėdžius, kadangi piliečiams uh, susidaro įspūdis, kad mes svarbius klausimus sprendžiame netinkamu laiku. Projektas buvo nepaprastai sudėtingas, labai sunkus, labai sudėtingas. Todėl aš noriu padėkoti ponui Kurtui Lechneriui ir kaip Teisės komiteto pirmininkas, ir kaip kolega. Jis yra vienas iš geriausių, kompetitingiausių teisės aktų leidėjų šiame parlamente. Uh, Tai yra, kur tai jūsų atsisveikinimo dovana šiam parlamentui visai Europos Sąjungai. Tai yra teisiškai nepaprastai vertingas dokumentas ir aš tikrai noriu pasakyti šioje diskusijoje, kad kolega Lechneris šios savaitės pabaigoje palieka parlamentą, atsisako savo mandato ir dėl to mes tikrai labai apgailę staujame, tačiau bet kuriuo atveju šis dokumentas yra puikus. Na, dėrybos su taryba vyko labai ilgai ir jeigu taryba būtų išmintinga, tai tiesiog pritartų Lechnerio pranešimui, dokumentas, kurį jis pateikė, būtų tikrai labai geras, kokybiškas ir padėtų piliečiams spręsti savo paveldėjimų klausimus. Ir tai būtų didelis žingsnis piliečių Europos link. Dar kartą dėkoju ponui Lechneriu. Dėkoju ponui Lėnė, sako pirmininkas, toliau kalbės kolega Luigi Berlinger, socialistų frakcijos vardu. Prašau. Trys minutės, ponė Berlinger. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pirmiausia pritarti tiems padėkos žodžiams, kuriuos jūs išsakėte kolegai Lechneriui. Noriu lygiai taip pat pagirti ir nepaprastai didelį jo nuveiktą darbą, jo kompetenciją. Uh, yra tiesiog didžiulė ir jis nudirbo Sizifo darbą, rengdamas šį dokumentą. Komisija teikia daug pakeitimų, papildymų, taryba darė lygiai tą patį ir teisės komitetas teikia visokius pakeitimus, jis sugebėjo viską sujungti į šį dokumentą ir gali rezultatų tikrai didžiuotis. Manau, kad daugelis parlamentarų man pritars šis dokumentas yra nepaprastai svarbus. Galbūt tai niekur nėra parašyta, galbūt laikrašiai neiškels šio klausimo kaip kažkokio labai svarbaus politinio klausimo, tačiau tai yra svarbus dalykas piliečiams, nes šis klausimas ties, liečia tiesiogiai milijonus ES piliečių, kurie gyvena ne savo kilmės valstybėje, uh, ir susiduria su skirtingomis teisės sistemomis ir dėl to patiria problemų. Procesai labai sudėtingi, labai ilgi ir dažnai labai jautrus. Politikai dėl to kyla nemažai sunkumų ir piliečiams kyla daug sunkumų. Todėl ES dabar gali tikrai didžiuotis išsprendusi labai labai sudėtingą klausimą. Pasiūlymai yra išmintingi, labai protingi, dabar yra numatyta galimybė pasirinkti paveldėtojų teisę, kurią jisai nori gauti paveldėjimą, ar tai yra jo gyvenamosios vietos, ar jo kilmės valstybės teisė. Taigi jis turi lankstų pasirinkimą. Skirtumai tarp valstybių narių kartais yra didžiuliai ir kai nėra aišku, kokią teisę reikia taikyti, kyla daug sunkumų. Taigi dabar mes sukūrėme teisiškai saugią erdvę piliečiui. Nus, nes jeigu jis nusprendžia pasirinkti paveldėjimą pagal savo įprastinę gyvenimo vietą ar pagal savo kilmės valstybę, tuomet jis priklauso vienai teisiniai sistemai ir pagal tą teisinę sistemą sprendžia visas problemas. Kitaip sakant, paveldėjimo klausimų atsiranda ir daugiau laisvės, ir daugiau saugumo. Įvedėme ir Europos paveldėjimo pažymėjimą, kuris yra nepaprastai reikšmingas juos sukūriamos sąlygos paveldėtojui daug lengviau gauti teises į savo paveldimą turtą. Ir tos teisės daug paprasčiau bus pripažįstamos kitur. Tai vienas iš didžiausių teisės, šio teisės aktų privalumų. Žinoma, jis nėra tobulas, yra problemų dėl tam tikrų įgyvendinimo dalykų, dėl paveldėjimo susitarimų ir antstolių ir panašiai. Bet aš noriu paraginti tarybą priimti šį dokumentą. Tikimės, kad tai bus reglamentas. Vis dėlto teksto nereikia laikyti baigtiniu, nes jeigu Didžioji Britanija vėl pritaikys opt-out taisyklę, tai vėl problemų neišvengsime. Manau, kad reikia stengtis įtraukti ir Britaniją į šį procesą. Ačiū, sako pirmininkė. Toliau kalbės ponia Tain. Pone komisarė, ponios ir ponai. Na, dabar ruošiamės suvienodinti arba iš naujo reglamentuoti labai daug svarbių klausimų susijusių paveldėjimo, teisė ir šeimos teisė. Rytoj balsuosime dėl paveldėjimo teisės, toliau dar bus kalbama ir apie materialinę teisę. Ir kaip minėjo kolega Linė, čia kalbama ne apie politinius klausimus, bet sprendžiame konkrečias piliečių problemas, kurios lygi šiol buvo nesprendžiamos arba neišsprendžiamos. Kadangi tais atvejais, kai būdavo kai būdavo sprendžiami klausimai teisme dėl tarp valstybinių paveldėjimų klausimų, tai procesai užtrukdavo labai ilgai ir dažnai sprendimo net nebūdavo galima priimti, kadangi skirtingi teismai vadovaudavosi skirtingomis sistemomis. Ateityje to pavyks išvengti. Visą paveldimą turtą bus galima reglamentuoti viena teisė priklausomai nuo to, kokią jūs pasirinksite. Tai galėtų būti ir nuolatinės asmens gyvenamosios vietos teisė. Jeigu koks nors vokietis gyvena Strasbūrė ir e, jaučiasi susijęs su Vokietija labiau negu su Prancūzija, jis galės taikyti ir Vokietijos teisę savo paveldimam turtui ir tam, kad nereikėtų Prancūzijos teismui nagrinėti sudėtingos bylos pagal Vokietijos teisę, tai visą tai bus galima, būti, bus galima perkelti į Vokietiją. Lygiai taip pat jeigu kažkas norės taikyti tą teisę šal, tos šalies, kurioje jis leidžia tik tai atostogas, tai to nebus galima padaryti. Gaila, kad Britanija nes, nesiruošia prisijungti prie šio teisės akto, kadangi daug piliečių turi turto, nekilnojimo turto Didžiojoje Britanijoje ir jo paveldėjimo klausimai nebus sprendžiami. Na, norėčiau padėkoti kolegai Lechneriui už jo didžiulį darbą, už sprendimus, kuriuos jam pavyko surasti. Labai džiaugiuosi, kad šiame parlamente yra ne tik tai profesionalių politikų, bet ir profesionalių teisės praktikų, kurie parengė tokius dokumentus. Ačiū. Eva Lichtenberger, εξ ονόματο τη ομάδα των Πρασίνων. Toliau, ponia Eva Lichtenberger, žaliųjų vardų vieną minutę. Äh, Ačiū. Aš norėčiau pradėti nuo padėkos kolegai Lechneriui. Noriu padėkoti už jo atvirą ir puikų darbą. Jis įtraukė visus šešėlinius pranešėjus į šį procesą ir pasiekė gerų rezultatų. Na, mes dabar tik tai prisideriname prie to, kas vyksta pasaulyje. Žmonės daug, tapo daug judresni, gyvena ne tik savo kilmės šalyje, bet ir užsienyje ir ten sukuria savo šeimą, įsigyja turto. Todėl dabar labai išmintinga leisti jiems reglamentuoti paveldėjimo dalykus pagal gyvenimo vietos teisę. Manau, kad labai gerai, kad radome šį sprendimą. Uh, Na ir žinoma, yra ir šaukštas deguto šioje statinėje, vėl Didžioji Britanija jau 500 kažkėlintą į kartą vėl atsisako dalyvauti šiame procese. Šiuo atveju, žinoma, tai labai skaudu. Man buvo labai svarbu, kad ir vienos lyties asmenų santokos paveldėjimo klausimai įtraukiami į šį dokumentą. Šie asmenys bus nediskriminuojami, kai kalbama apie paveldėjimo teisę. Man tai buvo vienas iš pagrindinių reikalavimų šiam dokumentui, atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė mūsų gyvenimo realybė. Ačiū. Στον κύριο Σατζάτ Καρίμ για δύο λεπτά εξ ονόματος της ομάδας. Πόνε Σαϊτ Καρίμ, καλμπές, δύο μινούτες, ECR vardu. Ponas. Ačiū pirmininkė kai kurie kolegos mosčioje į mano pusę rodė visokius gestus, kai buvo kalbama apie jungtinę karalystę. Na, aš norėčiau atsikirsti. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad e, esu dėkingas kolegui, kolegai Lechneriui už milžinišką darbą atliktą per dviejus metus. Nuoširdžiai dėkoju jam už šį jo indėlį ir linkiu kuo geriausios sėkmės. Kai jisai nustos dirbti parlamente, jo trūks. Aš dabar atsakysiu į pono Lener komentarus dėl diskusijų e, šiame parlamente. Šis, šie debatai vėluoja, gerokai vėluoja, bet ne dėl jūsų kalties, pirmininkė. Aš ketinau susitikti su Junktinės karalystės ministru apie tai kalbėti, bet dėja tas susitikimas neįvyks. Aš labai apgaliostauju dėl tarybos sprendimo, dėl to, kad Junktinė karalystė ir Airija pasirinko nedalyvauti šio reglamento taikyme. Aš visada sakiau, kad tai blogai, nes praktinės pasiekmes įtakos labai daugelį ES piliečių. Pavyzdžiui, 15 procentų Junktinės karalystės e, palikimų ir testamentų susiję su kita valstybė. 3,5 procento piliečių yra iš kitos valstybės. Taigi, reglamente yra rimtų spragų, e, nes e, negalima bus jo pritaikyti tiems, kurie gyvena Junktinėje karalystėje ir Airijoje, ir atvirkščiai tiems Junktinės karalystės ir Airijos piliečiams, kurie gyvena Europos Sąjungoje. Žinau, kad taryboje kilo abejonių dėl įvairių nuostatų, pavyzdžiui, dėl administravimo nuostatų, dėl praktikų, kurios labai skiriasi. Ir Europos parlamento ir tarybos sutartos nuostatos turėtų būti naudingos piliečiams ir teisininkams. Siūlyčiau pirmininkė, kad antrasis svarstymas turėtų būti trumpas ir padėtų mums įspręsti skirtumus. Mūsų visų bendras interesas yra, kad parlamentas ir komisija vis dėlto rastų kažkokį nesutarimų sprendimą. Ačiū. Ačiū. Toliau kalbės ponas Paška, jis kalbės. FD vardu vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aš tikrai susidomėjęs skaičiau komisijos pasiūlymą dėl šio teisės akto, dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo. Be jokios abejonės Europos piliečiai vis daugiau migruoja. Todėl kartais iškyla problemų vėlionio artimiesiems, kurie yra, kurie yra kitoje valstybėje narėje. Bet jeigu mes susijęjame jurisdikciją su įprastinė gyvenamąją vietą, o ta gyvenamoji vieta dokumente net nėra gerai apibriešta, tai viskas sugriūna, labai miglotas apibrėžimas, tiesiog tam tikras aprašymas. Vadinasi, skirtingų valstybių skirtingi teismai tai interpretuos skirtingai. Klausimas opus, todėl teisės aktas turėtų būti formuluojamas tiksliau, aiškiau ir griežčiau. Ačiū. Toliau ponas Stojanov. Neprisijungusių vardų. Pirmininkė, šis klausimas svarbus, nagrinėjant teismuose ieškinius dėl paveldėjimo. Aš pats tokią bylą, civilinės teisės bylą nagrinėjau, kai studijavau, praktikavau teisę. Taisyklės mes supaprastinome. Aš praktiškai susidūriau su šią sritimį. Tai labai sudėtinga teisinė sritinis. Ponas Lechneris puikiai padirbėjo, tai tiesiog apvainikuoja jo darbą parlamente. Aš norėčiau pakalbėti apie mūsų komiteto darbą. <laughs> Gerbiama komisarė, gerbiama komisijos narė, aš norėčiau paraginti jūs e, vis dėlto pasistengti, kad šis teisės dokumentas būtų parengtas kokybiškiau. E, ponas Cviefka, dvi minutės. Dėkoju. Aš norėčiau dar kartą pasakyti, pritarti tam, ką pasakė kolega Lėnė. Laikas, kurį pasirinkome šiems, šioms diskusijoms, yra visiškai neįmanomas, beprasmiška. Vėl tokį svarbų klausimą svarstyti taip vėlai yra neteisinga ir aš norėčiau atkreipti dar kartą posėdžių planuotojų dėmesį į šią problemą. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį. Mes, kirė Ževka, sinomija, kad dėkopiai αλλά έχουμε πρόβλημα με τη διερμηνία. Κύριε Ζεύκα, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά έχουμε πρόβλημα με τη διερμηνία. Nazievka, atsiprašau, kad jūs nutraukiau, tačiau yra techninių problemų. Gal galėtumėt tęsti savo pasisakymą? Prašom. O ar dabar yra vertimas iš lenkų kalbos? Okay pozostawiam zatem tę uwagę wstępną dotyczącą planowania e, e, debaty plenarnej e, galite pradėti nuo pradžių pone zwiefka prašom pradėti nuo pradžių pozostawiam pirmininke Taigi, nekalbėsiu jau daugiau apie dėl, ap, dėl diskusijos laiko tai, ką sakiau prieš tai. Tokią svarbę temą negalime nagrinėti taip vėlai, nes tai nerimta. Na, o dabar grįžtu tie, prie klausimo, kurį svarstome. Kartais mums piliečiai prikaištauja, kad mes bals, svarstome klausimus, kurie nutolė nuo kas, piliečių kasdienybės. Diskutuojame tokiais klausimais, kurie nėra tiesioginės mūsų kompetencijos klausimai. Tačiau šį kartą yra kitaip. Tai yra ir svarbus klausimas, ir kartu šis dokumentas padės spręsti piliečių problemas, nes piliečiams jau ir taip labai sunku, kai jie praranda artimuosius, o po to dar jie susiduria su daugybė problemų, kai reikia sutvarkyti paveldėjimo klausimus. Piliečiams tenka nueiti tikrai labai ištisus kančių kelius tvarkant tokius reikalus. Na, o dabar kur ta, Kurt Lechner parengė puikų dokumentą, už tai jam reikia padėkoti ir su šiuo dokumentu piliečiai galės jaustis daug saugesni tvarkydami paveldėjimo klausimus. Na, šis teisės aktas nepakeis nacionalinių valstybių teisės aktų. Tiesiog kiekvienu atveju bus galima pasirinkti teisę. Ir taip bus palengvinta piliečiams biurokratinė našta. Piliečiai galės pasirinkti teisę tos šalies, kurioje gyvena, bet nebūtinai savo kilmės šalies teisę. Ir padėtis supaprastės tiek pavel, palikėjams, tiek pač paveldėtojams. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad sprendžiant šį klausimą buvo puikiai bendradarbiaujama su komisija ir tose diskusijose tikrai dokumentas buvo labai patobulintas. Paveldėjimo teisė valstybėse narėse yra skirtinga susijusi su tam tikromis tradicijomis, todėl uh, šios užduoties gyvendinimas iš tikrųjų buvo labai labai sudėtingas ir už tai dar kartą reikia išreikšti pagarbą pranešimo rengėjai. I chcę odnieść się jeszcze na koniec, panie przewodniczący. Pabaigoje norėčiau dar kartą atkreipti dėmesį į vieną labai svarbų klausimą. Piliečiai galės pasinaudoti šiuo teisės aktu tik tuo met, jeigu jie bus puik, gerai apie tai informuoti. Todėl noriu pasakyti tarybai ir komisijai, kad perduotų šią žinę savo valstybių piliečiams. Pakalo parapoliną tyrume to chrono. Labai prašau kolegų laikytis pasisakymo laiko. Toliau Evelin Regner dvi minutės. Ačiū pirmininkė, ponė vicepirmininkė, ponė pranešėjau. Naujasis reglamentas palengvins daugeliu piliečių gyvenimą, supaprastins paveldėjimą, paveldėjimo tvarkymo klausimus, kai kalbam apie tarp valstybinį paveldėjimą. Supaprastins gyvenimą piliečiams, kurie gyvena vienoje valstybėje narėje, o turtą turi kitoje valstybėje narėje. Tai bus lengviau aš vis dėlto noriu pasakyti, kad ne visiems tas gyvenimas palengvės, kadangi kai kurios valstybės narės atkakliai laikosi savo, tai yra Didžioji Britanija ir Airija, kurios išsireikalavo netaikymo išlygos keliais klausimais dėl privalomos paveldėjimo dalies sumažinimo ir kitų ir paveldėtojams šiuose šalise dėl to kils problemų. Ir negalime kalbėti nei apie vien Britanijos ar vien Airijos problemą, nes problemų kils ir kitiems piliečiams, kitų valstybių piliečiams gyvenantiems šiuose šalise. Kartais valstybių narių piliečiai specialiai išsikelia į kitą šalį, kad apeitų paveldėjimo teisės savo šalyje nuostatas. Mm, valstybės narės negalėjo susitarti dėl dovanojimo ir dėl privalomos paveldimo turto dalies. Todėl ši sritis ir toliau lieka, lieka ne iki galo reglamentuotas. Raginu valstybės narės susitarti ir šiais klausimais, tuo būdu padidinant teisinį saugumą ir supaprastinant teisinį reglamentavimą. Mes neturime teisės uh, daryti piliečių gyvenimą sudėtingesnį ir brangesnį. Noriu dar kartą paraginti tarybą imtis šio klausimo. Teising, šis e, reglamentas yra teisingas ir labai geras, tačiau norėčiau paraginti poną Lechnerį dar šiek tiek pasilikti su mumis ir padėti išspręsti tas likusias problemas su Didžiaja Britanija ir Airija, kad nebūtų taip, jog piliečiai pabėga iš šias šalis išvengdami uh, tam tikrų paveldėjimo teisės nuostatų kitose valstybėse narėse. Ačiū. Toliau ponas Vočiakovski. Dėkoju, pirmininkė. Diskutuojame labai sudėtingų klausimų, kuris aiškiai rodo, kad ES gali būti naudinga ir paprastiems žmonėms, paprastiems piliečiams. Paveldėjimo teisė yra viena iš to teisės ryčių, kuris liečia beveik visus piliečius netgi tie, kurie neturi didelio turto, vis tiek vienaip ar kitaip paliečiami šios teisės. Ir vis dėlto didžioji dauguma piliečių palieka kažkokį turtą po savo mirties ir tą turtą reikia valdyti ir tvarkyti. Reikia pripažinti, kad ponas Lechneris nudirbo didžiulį darbą, padedamas komisijos ir tarybos ir atitinkamo komiteto. Šis dokumentas tikrai supaprastins piliečių gyvenimą, ypač tuo būdu, kad jie galės pasirinkti teisės sistemą, pagal kurią bus tvarkomi paveldėjimo klausimai. Tai yra viena iš didžiausių šio dokumento privalumų, už kurį norėčiau dar kartą padėkoti ponui Lechneriui. Manau, kad reglamentas, kuris atsiras po šio pranešimo, tikrai bus labai naudingas piliečiams, tvarkant paveldėjimo reikalus ir sumažins biurokratinę naštą. Situacija tikrai bus aiškesnė, paprastesnė ir nebereikės tų sudėtingų procesų, tarp valstybinių procesų, kai derinamos skirtingų te, skirtingos teisų sistemos. Už tai norėčiau padėkoti pranešėjui. Ačiū. Gerard Batten, vieną lėto. Dėkuoju, Gerard Batten. Um, Ačiū pirmininkė. Šis reglamentas sukurs didžiulių pavojų ES paveldėjimo pažymėjimas yra faktiškai žingsnis link to, kad būtų įvestas ir turto mokestis visoje ES. Aš nežinau, ar visi Anglijai supranta, kad mes kalbame apie tai, kad ES ketina reglamentuoti paveldėjimo teisę. Aš noriu pasakyti, kad gerai, kad Junktinė karalystė pasinaudojo teisę atsisakyti dalyvauti šioje srityje. Mm, tikrai mažai ką gali prastumti, e, įtikinti kuom e, Britų žmonės e, Ypač, kai eina kalba apie tokius dalykus. Šį vakarą jau daug kas daug ko pasakė, bet galbūt vis tik tai Europos parlamentarai turėtų pamastyti, ar protinga yra ES suteikti dar daugiau galių tokioje srityje. Ir aš manau, kad reikėtų vis tik tai jums visiems balsuoti kartu su Junktinės karalystės nepriklausomybė part... nepriklausomybės partija prieš šį pranešimą. Rafael Baldasari. Grazie, Presidente. Ačiū pirmininkė. Komisarė, kolegos. Kiekvienais metais ES yra apie 450 tūkstančių paveldėjimo bylų, maždaug 120 milijardų eurų sumai, tai jau buvo pasakyta. Ir yra didžiuliai sunkumai, su kuriais susiduria Europos piliečiai, kai bando išsiaiškinti, o kurigi um, valstybė, kurios valstybės, kuri institucija yra kompetitinga spręsti to, tokius klausimus. Problema yra tai, kad piliečiai neturėjo galimybės iki šiol rinktis, kurios valstybės teisė turėtų būti taikoma, kurios valstybės juris, jurisdikcija turėtų galioti tokiais atvejais. Ir aišku, kad dėl um, dokumentų pripažinimo kitoje valstybėje narėje dažnai kildavo rimtų problemų. Tai yra didžiuliai trūkumai ES piliečiams. Taigi tas reglamentas, kurį turėtumėm tuo jau priimti, yra žingsnis gera linkme mes tikrai tvirtinsime čia ne klasikinį teisės aktą, o sukursime tokią priemonę, kuri reglamentuos labai svarbu institucinės sąrangos elementą mūsų visuomenėje. Paveldėjimo klausimai, taisyklės reglamentuojančios šią sritį turi labai rimtų padarinių mm, bet kurios visuomenės gyvenimui. Ir dėl šios priežasties noriu padėkoti, šiltai padėkoti visiems tiems, kas prisidėjote prie šio labai svarbaus dokumento rengimo. Ypač dėkoju ponai Lechneriui už didžiulį daryštą mm, per visą tą laiką, kiek jis dirbo Noriu padėkoti jam milijono Europos piliečių vardu, tų piliečių, kurie dabar galės pasinaudoti tokią priemonę, kuri labai svarbi bus jų poreikiams garantuoti. Katarina Nevedalova, pusantros minutės. Myslím si, že treba súhlasiť s základnými rozhodnutiami návrhu komisie. Dėkoju. Manau, kad turime iš esmės pritarti komisijos pasiūlymui šis komisijos pasiūlymas nekeičia nacionalinių teisės aktų, tačiau jis sudaro sąlygas tarp valstybinių mastų taikyti teisės aktus dėl paveldėjimo. Tai pažanga. Šis pasiūlymas sukuria teisinę aiškumą, jis aiškus ir suprantamas paprastiems piliečiams tai, e, laikomasi įprastinės gyvenamosios vietos principo, vadinasi, galima kiekvienam piliečiui pasirinkti, į kurią kompetitingą instituciją kreiptis. Taip yra užtikrinama šeimos narių interesų apsauga. Taip yra užtikrinama piknaudžiavimo prevencija. Aišku, Ne visos problemos panaikintos, tačiau dabartinė teisinė situacija akivaizdžiai pagerinama. Piliečiai veiksmingiau galės ginti savo teisės. Taip pat svarbu, kad padidėja teisinis aiškumas. E, ir sukuriama tam tikra pridėtinė europinė teisinė vertė įgyvendinus šį pasiūlymą. Ačiū. Paskutinė kalbėtoja, ponė Tikau, kalbės pusantros minutės. Ačiū. Reikia sukurti sąlygas veikti bendrai rinkai, vadinasi, reikia pašalinti jai trukdančias kliūtis. Piliečiai turi sugebėti pasinaudoti savo teisę į paveldė, paveldėjimą ne tik savo valstybėje, bet ir kitoje valstybėje. Reikia keisti civilinės teisės nuostatas dėl paveldėjimo. Pagal dabartinį reglamentą piliečiams sudaroma sąlyga iš anksto pasirūpinti paveldėjimo klausimais, numatyti, kas gaus paveldimą turtą, kas bus paveldėtojai ir taip pat sudaro sąlygas valdyti turtą iki to momento, kai jį perims paveldėtojai. Paveldėjimo srities veiksmams turi būti taikomi tam tikri, tam tikri kriterijai. Paveldėtojai turi būti užregistruoti paveldėti vartotojų registre, o turtas turi būti paskirstomas pagal registre nustatytus kriterijus. Ypač tai svarbu dėl fiskalinės stebėsenos. Šis teisės aktas turėtų būti taikomas visoms valstybėms narėms tenka apgailestauti, kad Junktinė karalystė, Airija ir Danija nedalyvauja teisės akto taikymė, tikimės, kad ta situacija greitai išsispręs. Toliau spontaniškos diskusijos. Pone Basesku. Pirmininkė ir kolegos. Iš šio pranešimo atsiranda daugiau aiškumo daugiau paaiškinimų piliečiams. Ir aš tuo džiaugiuosi. Pažvelkime į šeštąjį pakeitimą. Jis turėtų pagerinti teismų sprendimų dėl paveldėjimo tarpusavio pripažinimą. Taip bus sudarytos geresnės sąlygos teisiniam aiškumui ir ES piliečių ilgalaikiam judumui. Dauguma teisinių ginčių ir ieškinių pritaikius tokias taisyklės neiškiltų. ES šiems klausimams, šiems klausimams taikoma civilinė teisė, romėnų teisė, Ponas Mazaras. Kiekvienas pilietis turi teisę pasirinkti teisę, pagal kurią bus reglamentuojamas paveldėjimas. Ta pati galės daryti ir testatorius. Dėl šio reglamento ateityje bus garantuojamas daug didesnis teisinis aiškumas visiems ES piliečiams ten, kur tas reglamentas galios. Europos paveldėjimo pažymėjimas taip pat pasitarnaus šiam tikslui, kadangi šis pažymėjimas bus pripažįstamas visose valstybėse narėse, tai sumažins ir administracinę naštą atitinkamoms regla, reguliavimo institucijoms. Paprastai, sutvarkant paveldėjimo reikalus, reikia labai daug įvairių popierių, todėl labai svarbu, kad šie dokumentai ir Europos paveldėjimo pažymėjimai galės būti išduodami ir mažumos kalba. Kadangi tenka atsisveikinti su kolega Lechneriu, tai norime jam padėkoti ir palinkėti jam viso ko geriausio. Dėkoju. Toliau kolega Melcer. Ačiū. ES jau seniai yra pagrindinės teisės ir keista, kad mes tik tai pastaruoju metu atkreipiame dėmesį į teisinės problemas, kurios susijusios su piliečių judumu. Uh, ES užsienyje perkama vis daugiau turto, vis daugiau e, lankstumo darbo srityje, vis judresni tampa darbuotojai. Todėl ir tarptautiniai sprendimai turi būti primami vis dažniau ir sukurti aiškę teisinę bazę, teisinį aiškumą buvo labai svarbu. Dabar turime tokią galimybę pasirinkti kilmės šalies teisę arba gyvenamo vietos teisę yra labai geras dalykas, bet pilietis, atsižvelgdamas į tai, kad pasikeitė jo padėtis, jis turi turėti teisinį aiškumą ir turi turėti garantijas, kad galės pasirinkti jam priimtinesnę teisę. Mes turime stengtis jam tokią teisę suteikti ir garantuoti. Ačiū. Pone Reding, komisijos narė. Pirmininkė, aš esu įsitikinusi, kad šis pasiūlymas naudingas Europos piliečiams. Per metus yra maždaug 450 tūkstančių paveldėjimo bylų tarptautiniu mastu. Dabar mes mažiname biurokratinių kliūčių skaičių ir geriname sąlygas piliečiams. Taip ir turėtume elgtis, kad piliečiai galėtų naudotis laisvo judėjimo teisę. Darybos šiuo klausimu buvo labai techniškos. Labai ilgai užtruko, kol delegacijos suprato, kokie pagrindiniai teisinių sistemų skirtumai. Daugiausia ir skiriame pastangų tam, kad atsižvelgtume Junktinės karalystės ir Airijos būkštavimus. Būsimasis reglamentas, kuris pateiktas dabar svarstymui, yra sąžiningas kompromisas. Junktinė karalystė ir Airija turėtų sugebėti jam pritarti, nes tų valstybių piliečiams čia yra daug naudingų dalykų. Šiaip ar taip, net ir be Junktinės karalystės ir Airijos dalyvavimo mes paliekame jiems galimybę prisijungti vėliau. Dėl informavimo. Aš visiškai sutinku su parlamento nariais. Labai svarbu šiam teisės aktui įsigaliojus informuoti ES piliečius apie teisės ir galimybės išplaukiančias iš, teisės, iš šio teisės akto. Europos notarų taryba sukūrė interneto svetainę 20 dviejomis kalbomis, kur pateikiama informacija piliečiams apie naujasias taisyklės ir galimybės. Labai svarbu, kad informacija būtų perduota ir visų valstybių narių notarams, o šie informuotų savo klientus apie naujas galimybės. Ačiū. Komisijos vicepirmininkiai. Ponas Lechnerin, dabar mano eilė jūs pagirti ir pasveikinti. Palūkėkite minutę. Porą žodžių jums ir apie jūs. Sveikinu jūs. Nuoširdžiai linkiu jums kuo geriausios sveikatos, Tikiuosi, kad savo žinias, patirtį panaudosite Europos piliečių labui. Ir tikiuosi su jumis ateityje komitete dar padirbėti. Dabar žodis jums. Ačiū pirmininkė, ačiū jums iš, už gražius žodžius. Dėl mano kadencijos pabaigos, tai bus už keturių dienų ir 140 minučių. Aš tikrai stengsiuosi kad man pačiam kuo ilgiau netektų pasinaudoti šiuo reglamentu, tvarkant mano testamento reikalus. Na, noriu taip pat padėkoti ir kolegoms, kurie dirbo su manim, noriu padėkoti komisijai už puikų bendradarbiavimą ir tik tai tokio bendradarbiavimo dėka mums pavyko pateikti šį dokumentą. Gyvenimas yra įvairus, mėly kolegos, ir visiems atvejams įstatymo nesukursime. Visų atvejų vienu dokumentu neišspręsime. Problemų yra, buvo ir bus. Todėl noriu pasakyti, kad pritariu tam, ką sakė kolega Berlinger. Noriu pasakyti poniai Regner, kad yra šioks toks nesusipratimas. Tikrai nėra taip, kad administravimas yra nereglamentuojamas Šis visi klausimai, taip pat ir tas clawback vadinamas klausimas yra reglamentuoti, tik tai galbūt ne taip, kaip jums norėtųsi. Tačiau juk yra galimybė vėliau šį klausimą persvarstyti. Kolega Petin aiškiai nematė, kad jis net padarė paslaugos tiems britų piliečiams, kurie gyvena Prancūzijoje ir turi turto ten. Uh, Jis tikriausiai ne, neatkreipė dėmesio į tai, kad šie piliečiai jau dabar taiko Prancūzijos teisę ar kitos šalies teisę, tos šalies, kurioje jie gyvena teisę paveldėjimo klausimais. Na, aš pats galiu įsivaizduoti, kad pasi, teisė pasirinkti tam tikros valstybės teisę po 10-20 metų dar galėtų būti išplėsta, bet tai jau ateities klausimas. Bet bet kuriuo atveju dabar mums pavyko uh, labai pagerinti piliečių padėtį, palengvinti ir teismų darbą. Aš manau, kad šis reglamentas Europos teisės istorijoje yra tikrai labai esminis, kertinis punktas. Dar kartą dėkoju visiems už bendradarbiavimą. Alles gute, liba kurt. Sėkmės jums, mielas kurtai, sako pirmininkas. Kolegos, baigime diskusiją šiuo klausimu. Balsuosime rytoj 12.30.